gyvūnų apsaugos moksliniuose bandymuose. E, nuo rydienos pradedamas skaičiuoti trijų mėnesių terminas, nuo birželio 18 dienos. Terminas, kuris taikomas parlamentui. Šio posėdžio protokole šio posėdžio protokolą patvirtinsime per kitą parlamento posėdį. E, jeigu niekas neprieštarauja, šiandienos priimtos rezoliucijos nedelsiant bus nusiųstos atitinkamoms